klausimų tarybai valanda baigėsi. Kitas posėdis įvyks rytoj rugsėjo 17 dieną. Jis prasidės 9, tęsis iki 13 ir paskui nuo 15 iki 17 valandos. E, darbo tvarkę rasite internete. Posėdis baigtas. Ačiū.